tačiau po to, kad valstybė nebegavo palaikymo iš tarybos. Taigi viskas pakibo ore. Ir iš tarybos niekada nebetėjo jokio oficialaus atsakymo. Taigi viskas sustojo. O dabar, baigus sudarius tarp institucinį sutarimą, yra išspręstas deleguotojų aktų klausimas ir kompromisą galima įtraukti šį reglamentą ir taip pat galima įtraukti ir naftos ekspertus į šias, šias turimą. Ir tai dabar po dviejų metų jau gali būti įmanoma pagaliau užbaigti šią bylą paprastai gana. Balsuosime dėl to per kitą posėdį, balandžio mėnesį ir tada gegužės mėnesį plenarinė sesija. Tad taip po tokio ilgo laiko baigsime šią bylą. Gerai. Septintas klausimas, o dabar perėsime prie aštunto klausimo. Vėlgi šis klausimas yra už darų durų. Ai ne, viešas, viešas svarstymas. Manau, užsipažymėta kaip, kaip už darų durų, bet panašu, kad buvo pakeista. Taigi, viešas čia punkto aptarimas. Tad visi gali likti. Ir čia dalinimasis e, nuomonėmis su komisija dėl tolesnių veiksmų susijusių su TTIP. Mes Liepos mėnesį 8 dieną išdėstėme savo žinę rezoliucijoje, pasimės savo žinę darybininkams. išsakėme parlamento poziciją, išsakėme kai kurios svarbiausius strateginius interesus ir taip pat raudonas linijas nurodėme. Tad dabar labai įdomi bus išlausyti komisijos ataskaitą, kaip komisijai sekasi dirbti pagal šią puikiąją mūsų rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta Liepos 8 dieną. Komisija paskelbė ataskaitą beros spalio mėnesį, spalio pabaigoje, prasis metais. Ir štai dabar yra proga pasikeisti nuomonėmis dėl šios ataskaitos. Ir dėl to, kaip yra įgyvendinama mūsų rezoliucija per darybas. Sveikiname dėrybų vadovo pirmininką bei skiriaus direktorių atsakingo už ryšių su JAV ir Kanada, pana Huberį, kuris taip pat jau yra čia dalyvavęs mūsų posėdžiuose, taip pat monitoring grupės posėdėje ir suteiksim žodį, kad pristatytumėt, kaip komisija įgyvendina mūsų rezoliuciją dėl prekybos darybų su JAV. Thank you, Chair. Uh... Dėkuoju, Pirmininkė, labai rūpestingai pamėginsiu atsakyti jūsų klausimą. Mes tikrai bandėme atsižvelgti jūsų Liepos mėnesio rezoliuciją, kurio, kurią tvirtinant jūs konsultavote su kitais komitetais. Ir tai panašu į mūsų iš tarybos gautą mandatą. Ta prasme, kad tai labai prisidėjo prie mūsų dėrybinių gairių, kurias gavome iš tarybos. Tai, ką jūs ką tik išsakėte, tai iš tiesų atspindi tas raudonasias parlamento linijas. Ir mes pamėginame jas įtraukti į savo darbą, kad uh, mes pasiektume suprantamą, kokybišką ir subalansuotą rezultatą. Tai yra tokią sutartį. Ir komisija keletą, kalbant apie apsaugos standartus, yra paminėjusi, kad tų standartų bet koks sumažinimas iš JAV partnerių būtų mums nenaudingas. Kalbant dėl sutarties su paprastumo, suprantamumo, tai komisija e, pasisakė už paprastą tikslą, kad mūsų susitarimas irgi būtų paprastas ir suprantamas. Ir trečias punktas yra subalansuotas sutartis. Mes nenorime tokio susitarimo, kuris būtų naudingas JAV, o mums uh, netoks naudingas. Taigi norime, kad pusiausvyrą būtų apylygė. Dabar yra 13 e, susitartų skyrių ir dabar jau ruošiamas bendras tekstas, nurodant skliausteliuose probleminės vietas. Tai yra tik tai pusiaukelė siekiant galutinio teksto, o jo tikimės e, su dvigubai didesnių skyrių skaičiumi. Pernai iki metų pabaigos mes apsikeitėme nuomonėmis dėl viešųjų pirkimų, įtraukėme prieigos prie rinkos nuostatas tiek prekių, tiek paslaugų sektoriuose. Konsultacijos dėl investicijų apsaugos buvo labai intensyvios. Pernai, gegužės mėnesį, institucijoms pateikėme pasiūlymą dėl investicijų apsaugos priemonių. Ir tuomet buvo e, pateiktas pasiūlymas įkurti ginčių sprendimo teismą. Tą pasiūlymą pateikėme prieš kelis mėnesius JAF partneriams ir dabar kaip tik vyksta dėrybos dėl investicijų apsaugos. Kai vyko praeitas dėrybų raundas vasario mėnesį, mes kalbėjome apie mokesčius ir bendradarbiavimą fiskalinę srityje. Dėrybos šioje srityje tik tai įpusėjo dirbome intensyviai. Praeitą savaitę buvau susitikęs su JAF atstovais ir kitą savaitę vykstu į Vašingtoną. Mes žinome, kokie yra jūsų nustatyti parametrai e, Liepos rezoliucijoje. Jūs e, taip pat prašėte mūsų įsipareigoti tvaraus vystimosi srityje, aplinkosaugos srityje. Ir mes tą darome. Taigi, sakyčiau, dabar mūsų dėrybos įpusėjo. Mes e, įsipareigojame įtraukti rezoliucijoje numatytus parametrus. Iki Liepos ketiname užbaigti darybas dėl visų skyrių, o JAF atstovas taip pat išsakė norą, kad dėrybos dar būtų baigtos e, prezidentaujant Obamai. Žinoma, su sąlyga, kad mes neperskubėtume ir kad nenukentėtų susitarimo turinys. Taigi noriu padėkoti komisijos vardu už jūsų patvirtintą rezoliuciją, o jeigu turite klausimų, juos atsakysiu. Dėkui. O dabar aš kalbėsiu ne kaip pirmininkas, o kaip TTIP pranešėjas ir užduosiu klausimus. Taip, labai įdėmiai perskaičiau jūsų dokumentą, vertinamas į rezoliucijos šviesoje ir uh, Mm, bandžiau suprasti, ar jūs atsižvelgėte į mūsų rezoliuciją ir savo įžangoje aš pasigėdau daugiau turinio, to turinio ir taip sakant mėsos, taip pat pasigėdau ir jūsų ataskaitoje. Nes savo rezoliuciją dėl žemės ūkio mes labai aiškiai pasakėme, kad mes negalime priimti kitų standartų, JAV standartų taikomų JAV produktams neišgirdau atsakymo, ar jūs darybose atsižvelgite į tokį reikalavimą. Toliau dėl GATS išimčių 14 straipsnio konkrečiai. Kaip jūs įtrauksite šį klausimą į darybas? Jūs savo dokumente taip pat minite trečiasias šalis, ypač besivystančias šalis. Gal galite man paaiškinti, kaip jūs čia ketinate rinktis tarptų besivystančių šalių? Ar tai yra kažkokių standartų, ar pasirinkimo aspektas, kokie kriterijai dėl paslaugų? Mes irgi įsakėme aiškę nuomonę, kad nuostatos nebūtų diskriminuojančios. Ar jūs vis dar laikysitės tokios pozicijos ir ar galite mūsų užtikrinti, kad į tekstą bus įtrauktos tos nuostatos? O kitas dar svarbus dalykas, savo rezoliucijoje mes pasakėme, kad norime susitarimo, kuris apimtų tiek federalinį, tiek subfederalinį lygmenį. Jūs šiek tiek paminėjote tuos klausimus savo dokumente, tačiau savo įžangoje apie tai nieko nepasakėte. Kokia padėtis? Kitas dalykas - tvarus vystimasis. Na, jūsų siūlymas ir pats skyrius yra neblogas, tik bėda ta, kad trūksta įgyvendinimo. Nes kai bus pateiktas pateikta įgyvendinimo dalis, tai tuomet galima bus susidaryti ir konkretesnį vaizdą. Rezoliucija mūsų reikalavimai aiškus. O e, savo dokumente kalbate tik tai labai e, aptakiai. Minėdami tik tai EBPO reikalavimų besilaikančias tarptautinės įmonės. To mažoka. Ir galiausiai dar vienas pastebėjimas. Parlamentui svarbu yra viso proceso parlamentinė dimensija. Ar dėrybų metu apie tai yra kalbama ar ne? O dabar žodis kitiems šešėlim pranešėjim. Ačiū už jūsų komentarus, o taip pat dėkoju, kad komisija atsižvelgia į mūsų pastabas, kad mes turime irgi vaidinti darybose tam tikrą vaidmenį. Tai yra svarbu. Taigi šis tas yra pakeistas Šitas yra pakeista, bet gerai, kad diskusijos vyksta dar. Kalbant apie tą skaitą, tai turime užsitikrinti, kad mūsų susitarimas būtų suprantamas ir toli siekiantis. Mes negalime apsiriboti ar pasitenkinti e, mums nenaudingų susitarimu reikėtų viešiesiams pirkimams skirti daugiau dėmesio. Tai yra vienas iš mūsų pagrindinių prašymų, tai mums yra prioritetas ir tai nulems susitarimo kokybę. Dėl geografinių nuorodų. Pranešime kalbama, pateikima nedaug informacijos. Ar tai reiškia, kad mums teks kalbėti apie prekybos ženklų sistemą, ar tiesiog kalbėti apie alternatyvę kažkokią sistemą? Man taip pat būtų įdomu sužinoti, ką jūs e, pasiekite dėrybų metu dėl e, MVI. Tai yra svarbu mūsų frakcijai. Jo siekiant ypač užtikrinti ES produktų eksportą JAV. Toliau Marykė. Dėkuoju, džiaugiuosi, kad e, vyksta diskusijos dėl tos transatlantinės sutarties. Buvo išsakyta nuomonių, kad mes neturėtume skubėti. Juolab, kad e, numatyti JAV prezidento vizitai į ES ir panašu, kad dėl to kaip ir sutarta, kad mes neskubėsime sudarinėti tos sutarties. Aš pakalbėsiu apie ką kitą. Manau, kad svarbu pamastyti, kaip Europos parlamento rezoliucija buvo e, inkorporuota į tekstą. Žinoma, tai nėra tobula rezoliucija ir aš e, nesakyčiau, kad ta rezoliucija dabar turi tapti labai e, kaip labai tobula. Mano susirūpinimas, kad nėra užtikrintos visos įmanomos priegos prie rinkos, kai kalbame apie viešuosius pirkimus. Kol kas tos raudonosios linijos brėžiamos smėlyje. Mūsų reikalavimai yra labai aukšti ir panašu, kad nebėra net jokios dėrybinės maržos, nes tų mūsų raudonų linijų yra per daug. Džiugu, kad e, suteikta daugiau galimybių MVI ir e, aš tą nuomonę gavau ir iš Greenpeace atstovų, su kuriais buvau sustikęs praeitą savaitę. Bet e, klausimas buvo toks, kągi reiškia tas um, teisinis bendradarbiavimas. Tai yra Europos parlamentas, nacionalinis parlamentas ar kiti teisėtai išrinkti, kitos teisėtai išrinktos institucijos. Koks bus tas visas procesas? Nelabai aišku, kokia dabar yra etapo dalis ir kaip tas bendradarbiavimo procesas vyks ateityje, kaip jūs išsaugoti šią demokratiškai išrinktų institucijų teisės dalyvauti tame procese. Dėkui. Aš irgi džiaugiuosi, kad Na bent jau mes diskutuojame dėl šių dėrybų ir kad kažkokiu būdu į parlamento nuomonę yra atsižvelgiama. Jūs ir pats sakėte, kad dėrybų procesas pasiekė vidurį. Yra daug klausimų, pastabų, daug klausimų bus tikriausiai iki Liepos įspręsta dar šiais metais ir tada mes jau tikriausiai pamatysime, kaip atrodys galutinis tekstas. Bet aš kalbėsiu dėl ko kito. Noriu iškelti darbo vietų sumažinimo klausimą. 2D6 punktą parlamentas prašo komisijos atlikti analizę, studiją atskirą kiekvienai valstybei nariai ir įvertinti JAV sektorių e, konkurencigumą, tam, kad e, palyginus e, tas situacijas galima būtų apsaugoti darbo vietas. Jūs trumpai apie tai užsiminėte, tačiau panašu, kad į Europos parlamento prašymą nebuvo atsižvelgta, nes visuomenė yra labai jautri šiems klausimams ir labai norėtųsi, kad procesas paskubėtų, būtų pagreitintas, nes parlamentas tarsi yra rinkėjų pareigotas prašyti, kad šis klausimas būtų sprendžiamas. Buvo parengtas bendras laiškas dėl e, to, kad viešusios paslaugos nebuvo įtrauktos į susitarimą. O 2b7 punkte kaip tik sakoma, kad bendrojo arba ekonominio intereso paslaugos e, nėra išbrauktos į susitarimą. Taigi nelabai aišku, kokia e, situacija, ar tai susijęs su tyza darybomis, ar tai bus e, e, įtraukta į šią sutartį. Todėl duomenys, duomenų apsauga. Prašėme, kad e, remiantis GAT 14 straipsnių būtų patvirtintos priemonės, kuriomis apsaugomi ES duomenys. nes duomenų klausimas anksčiau vėliau turi iškilti dėrybose. Čia norėčiau aiškios jūsų pozicijos. Toliau 2D2. Dėl taisyklių rezoliuciją prašėme, kad būtų ratifikuota įgyvendinta e, vienodo ženklinimo sistema, tai yra taip vadinama Luksemburgo darbo atvarkė. Čia girdėjome šiek tiek jūsų informacijos apie padėtį, bet aš labai noriu, kad komisija e, laikytųsi šios darbo tvarkės e, principų, nes mums tai yra labai svarbu. Ir nekalbėsiu labai ilgai, paskutinis mano klausimas. Parlamentas paprašė pakeisti ISD senąją sistemą naują užtikrinant, kad Europos ir JAV valstybių įstatymų yra laikomasi ir nepažydžiami politiniai prioritetai. Sistema jau išplėtota, nes pasiūlyta naujoji sistema, naujas pasiūlymas, gavome taip pat atsakymą iš JAV. Kol kas mums sunku pasakyti, ar sistema bus pakeista ar palikta senoji. Aš tik noriu pasakyti, kad mums, kaip ir frakcijai, nauja komisijos pasiūlyta sistema neatsižvelgia į mūsų e, nuogastavimus, nes mes iš esmės norime pakeisti e, investuotojų ir valstybės ginčių sprendimų sistemos logiką esmę. Na čia ir naudinga, nes aš užleidau žodį ir man nereikės daug ko sakyti, ypač dėl poveikio vertinimo studijų. Dėl to, kad e, kai, kurios, kai kurie skyriai yra privalomi. Jūs dažnai tarsi perimate parlamento mintis, tačiau jūs keičiate žodelius shall, žodeliu may arba should ir visos darybės iš esmės pasikeičia. Taigi negana perimti 95 procentus teksto, jeigu pačiame tekste jūs galiausiai pakeičia žodelius ir visa prasme pasikeičia. Dėl žemės ūkio dabar. Tos tarifinės kvotos, dėl kurių dėrėsitės su JAV, sieks 300 tonų jautinai ir keul, arba keulienai. 300 tūkstančių 000 tonų yra tik tai 0, kažkiek procento, kaip mums buvo sakyta, Europos rinkos, bet nepamirškime, kad net ir 0,2 procento gali gerokai e, iškreipti kainas arba situaciją patiems augintojams. Taigi, ar jūs e, ketinate dėrybose kalbėti apie keulienos ir jautienos kvotas? Vėl buvo minėta tiza. Ar čia mes deramės dėl tizos ar dėl TTIP, neaišku, kur kas yra, kur kas patenka. Ar aš noriu išsiaiškinti, ar jūs dėl pavyzdžiui tizos sąrašo arba dėl status quo reikalavimų įtraukite į savo darybas, nes mes irgi patikime savo rekomendacijas dėl tizos dėrybų. Ir galiausiai dėl ginčių sprendimo sistemos. Aš atrodo supratau, kad Europos komisijos manimo tai yra ES kompetencija ir tai nepatenka į e, sutarties mišrumo e, aspektą. Man labai aišku, kokia yra jūsų oficiali pozicija, ką mano komisija dėl to ISI. E. Nes jeigu deramės dėl TTIP, tai tuomet aiškėja, kad CETA sutartis gali e, preliminariai galioti, kol jos e, neratifikavo nacionaliniai parlamentai. Ir tas galiojimas truks tris metus net tose šalyse, kurios atsisakys ratifikuoti susitarimą. Tai reiškia, kad CETA susitarimas galios kaip e, preliminarus susitarimas. Tai kaip bus su TTIP? Nes e, e, mums, parlamentarams, būtų įdomu sužinoti, kokia čia situacija. Dėkui pirmininkė labai trumpai. Visi jūsų arba kolegų išsakyti klausimą aiškiai rodo, koks yra skirtumas, kai komisija tiesiog neatsižvelgia į tai, dėl ko mes balsavome. Iš čia kyla mūsų susirūpinimas, nes mūsų, į mūsų nuomonę neatsižvelgiama dėrybų metu. O čiagi vyksta dėrybos ES virtu. Tai yra tiesiog visiškai e, asmenis, o taip pat ir demokratiškas nugastavimas. Antras e, dalykas. Jūs sakėte, kad iki Obamos prezidentavimo kadencijos pabaigos jūs tikitės rezultato. Bet aš visiškai netikiu, kad tokių rezultatų mes pasieksime. Jūs taip pat nepasakėte, kad po to, kai buvo nubalsuota rezoliucija, pasikeitė JAF pozicija tiek respublikonų, tiek demokratų kandidatų į prezidentus poziciją. Ir jie išsakė labai skeptišką nuomonę dėl šio prekybinio susitarimo ir dėl to labai įdomu girdėti tokią JAF nuomonę. Neva tai nėra skaidrus susitarimas ir e, kitokių neigiamų pastebėjimų, todėl būtų naudinga e, tai suprasti ir darybose į tai atsižvelgti. Ir kitas dalykas dėl susitarimo mišrumo aspekto. Tai yra demokratijos dalykas, nes mes negalime uh, neapsispręsti per ilgus mėnesius. Neišvengiamai tai yra mišrus susitarimas ir dėl to mes negalime sakyti, kad kažkiek laiko sutartis galios, nepaisant to, kad jinai nėra ratifikuota. Dovanokite, taip elgtis negalima ir aš noriu tą komisijai pabrėžti. Ir galiausiai mano paskutinė pas, pastebėjimas noriu atkreipti komisijos dėmesį į būtent e, viešuosius pirkimus. Matome, kad dėl to europiečiai ir JAF atstovai nesusitarė, nes e, Europoje e, yra pati didžiausia viešųjų pirkimų rinka atvirumo prasme, o JAF atrodo, kad jie nori tik tai apsaugoti savo darbo vietas ir viešuosius pirkimus, e, jie atveria tik tai nedideliam įmonių skaičiui. Mes galbūt užuot prašę visiško atvirumo, galime paprašyti Small Business Act Europoje. Toliau džiūdė. Ačiū labai. Galėčiau pritarti jūsų abejonėms, kurias išsakėtas iš pat pradžių. Jeigu komisija tinkamai neatsilieps Europos parlamento pranešimą, manau, parlamentarai atsidurs labai keblioje padėtyje. Ir um, atitinkamas komitetas uh, tikrai labai supyks, uh, jeigu gaus uh, kokį nors tokį atsakymą. Labai e, svarbu atsižvelgti į didėjantį Europos parlamento vaidmenį, atliekant parlamentinę kontrolę ir reikia, kad komisija tinkamai atsilieptų į parlamentui sakomas abejonės. Dėl TTIP e, vis dėlto pasakyčiau, kad padaryta gana didelė pažanga, nes užtikrinama didesnė demokratinė kontrolė ir kitų pokyčių matyti dėl procesų skaidrumo. Bet vis dėlto nėra lengva. Paimt, galėtume paimti vieną labai rūpimą klausimą intakomitetui dėl visiško viešųjų paslaugų visuotinės svarbos bendro ekonominio intereso paslaugų neįtraukimą. Komisija mano, kad uh, tos e, tradicinės abejonės e, dėl, tai yra tradicinės išlygos, ko gero, dėl viešųjų paslaugų bus pakankamos tam, kad būtų išsklaidytos e, parlamento abejonės. Bet šiame parlamente viešųjų paslaugų teikėjai, naudotojai ir darbuotojai kelia labai daug klausimų dėl šių paslaugų sustarimo kontekste Nu, remdamiesi savo patirtimi ir e, kalbėtume apie galimą e, poveikį susijusi ir su investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmu ir kitais dalykais. Inta komitetas e, gana vienbalsiai sutarė dėl šių dalykų ir tai jau yra laimėjimas šiam komitetui taip pat uh, buvo padaryta pakeitimų plenarinėje sesijoje. Galima sakyti, kad e, tai e, TTIP pranešimo elementas, kur, kuriam labiausiai pritariama. Ir e, mus nuolat bandoma įtikinti, kad jokių problemų nėra, bet problemų yra ir jos susijusios su komisija. Jeigu nebus keičiama uh, dėrybinė politika, šis parlamentas gali vetuoti šiuos susitarimus ir tai tikrai būtų e, labai e, nepalanku. Svarbu, kad e, laiku, kad to neprireiktų, kad laiku būtų atsižvelgta į parlamentų nuomonę, į visuomenės nuomonę, Kosoko nuomonę, reikia daugiau paaiškinimų, daugiau pakeitimų šiame pranešime nes man atrodo, kad skaidrumo ir demokratijos sritise užtikrinamas, užtikrinama pažanga yra mm, itin svarbi ir jeigu jos neužtikrinsime, tai tikrai neteksime rinkėjų e, pasitikėjimo. Tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į parlamento nuogastavimus. Ačiū, Karolin. Dabar, Karolin. Ačiū, ne, nekartosiu to, ką sakė kita kolegė. Vienoje įvyko gana įdomus susitikimas su JAV profesinėmis sąjungomis. Šiek tiek daugiau sužinojau apie JAV, maniau, kad ten gyventi geriau, viskas geriau klostosi, bet ko gero ne. Atrodė iš pradžių, kad dėrybos vyksta sklandžiai, bet dabar jau nebeklausoma profesinių sąjungų balso ir nedaug kas keičiama. Kas dėl e, ginčių sprendimo mechanizmo pasiūlymo e, profesinėms sąjungoms susidarė įspūdis, kad JAV turėtų pritarti tokiam susitarimui ir turi būti to mechanizmo šalimi, e, bet tai tikrai gana nedidelis žingsnis į priekį, siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą. Į daugelį dalykų neatsižvelgiama tiek, kiek norėtume. Ir noriu pasakyti, kad ir Amerikai e, nelabai viskas patinka šiuo klausimu. Ačiū didžioji parlamento dauguma įsakė savo nuomonę, todėl, man atrodo, mes turime nusekliai elgtis ir paprašyti komisijos, kad e, būtų integruoti tie klausimai, dėl kurių pasisakė dauguma. Nes kokia prasme priešingų atveju, kai e, balsuojame už arba prieš, na, tuomet tas parlamentinė įtaka bus labai ribota. Galiu pacituoti kelis pavyzdžius. Pirma, pavyzdžiui, komisija, parlamentas ir dauguma subjektų šiandien teigia, kad reikia e, įtraukti į susitarimą MVI aspektus. Na, graži deklaracija, SMS svarbus, svarbios ir panašiai, bet pažiūrime į tą tekstą, tai matome, kad e, Mm, tie, tas tekstas yra e, labai aptakus ir visiškai neįpareigojantis ir ne e, atsižvelgiantis į MVI e, interesus. Net 90 procentų Vokietijos MVI pasisakė prieš susitarimą ir tai daro ne iš įsitikinimo, o dėl tiesiog praktinių sumetimų. Toliau, teisė reglamentuoti klausimus Kai viena vertus e, yra sumažinamos galimybės, tai tuomet sumažinamos ir e, tos reglamentavimo teisės. Ką komisijai tai galėtų atsikirsti? Mes matome, kad e, tokios teisės sumažėja. Taip pat buvo kalbėta apie standartus. Standartus, tai yra aplinkosaugos arba darbo sąlygų standartus, mes norime, kad visose skyriuose tai atsispindėtų ir tai būtų privaloma. Šiandien e, tekste tai yra visiškai priešingai. Tai yra tik tai viename skyrelė ir tai visai neprivalome. Kaip ką tik sakiau, yra tos deklaracijos, yra gražios, e, bet faktai liudija priešingus dalykus ir matome, kad į rezoliuciją neatsižvelgta. Tai, žinokite, yra mūsų perspėjimas komisijai. Andrė. Ponas Andrė. Ačiū pirmininkė. Aš irgi esu iš tų, kurie, kuriems, kurie pasigėdo tikslumo. Mūsų bandome užtikrinti, kad išsaugotas socialinės darbuotojų teisės. Tačiau ataskaitoje apie tai nekalbama. Prašau daugiau informacijos. Toliau. Aplinkosaugos standartai, normos. Patikslinkite man, kaip komisija žada e, įtraukti dėrybas atsargumo principą. Toliau žemės ūkis. Viena vertus, mums teigiama, kad viskas gerai dėl geografinių nuorodų. O antra, antra vertus, mums sakoma, kad daug pažangos nebuvo pasiekta. Tai kai žvelgiu, kad iki metų pabaigos žadama pasiekti galutinio susitarimo, tai aš ir nerimauju nes gavome tarpusavį prieštarančios informacijos. Pateikite mums, prašau, kokiu nors faktų, kaip tos dėrybos pagaliau vyksta. Ir pagaliau dėl politikos. Mes sekame, kaip vyksta rinkiminė kampanija JAV. Ar mes galime užsimerkti ir nematyti ir negirdėti to, kas yra sakoma, man atrodo, tai būtų neatsakinga. Mūsų situacija taptų sudėtinga, jeigu mes neatsižvelgėme tokių išsakomų kandidatų nuomonių. Jūsų eilė dabar. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems e, nariams už labai aktualius e, klausimus tikrai jų buvo nemažai, pasistengsiu atsakyti į visas jūsų pastabas kiek įmanoma konkrečiau. Bet e, iš karto noriu pasakyti, kad priekybos generalinis direktoratas e, tikrai e, negaili pastangų tam, kad atsižvelgtų visus jūsų pageidavimus. Darome viską, tai mūsų kasdienis darbas, dirbame kartu ir tikimės, kad pavyks viską gyvendinti. Jeigu kyla kokiu nors problemu ir daugelis jūsų minėjo, kad keletą klausimus jau seniai, bet vis dar negaunate jų atsakymus, galime ir individualiai netgi kai kuriuos klausimus aptarti, kad rastume sprendimus. E, kai kas iš jūsų tikrai sakė labai aktualių e, klausimų. Pasakysiu štai ką deramės su labai e, stipria priekybos e, partnerė, e, kuri jau seniai užima lyderės pozicijas, taigi procesas labai sudėtingas ir yra tam tikrų klausimų gynybinių ar kitokių, kurie mums ypač svarbus. Ir ne visada lengva juos įspręsti nuolat e, laviruojame įsikibę į vairą, e, kad e, tik užtikrintume, mm, jog būtų rasti sprendimai. Pirminkė, pradėsiu nuo jūsų klausimų. Dėl gyvūnų gerovės buvo pateikta labai konkrečių pasiūlymas, skyriuje JAV Tai viešas dokumentas, mūsų požiūris į šį klausimą ne visuomet e, tas pats, ne visuomet atitinka JAV požiūrį. Jeigu lygintume teisės aktuose įtvirtintą požiūrį į gyvūnų gerovę ir šioje srityje e, dar reikia dirbti, siekti kompromiso, bet pasiūlymą esame pateikę. Ir e, žinoma, Šis klausimas sulaukė daug dėmesio ne tik šiame komitete, bet ir kituose parlamento komitetuose, kurie mūsų prašo užtikrinti, kad būtų laikomas gyvūnų gerovės standartų ir ypač Envi komitetas įsakė labai e, griežtų pageidavimų šioje srityje. Dėl GAT 14 straipsnių ir duomenų privatumo kol kas e, galiu pasakyti, kad dar dirbame ties tekstu ir įsipareigojimais ir galiu tik patvirtinti, kad esame pasiryžę užtikrinti bazinį paužiūrį į duomenų privatumą, kuris tvirtintas ES teisėje, parlamente, Lisabono sutartyje ir kitur. Taip pat pagal nacionalinę teisę Europoje. Toks e, procesas dabar vyksta ir e, užtikrinsime, kad e, šios nuostatos būtų suderinamos su mūsų nuostatomis, kai dėrėsime dėl jų su Amerikos partneriais. Dabar dėl labai svarbu kalbėti apie susitarimą tarp konkrečių šalių ir PPO taisyklių laikymasi. Kita vertus, e, norime užtikrinti, kad mūsų reguliavimo sistemos būtų labiau suderinamos, turėdami omenyje, kad e, atitikties sąnaudos šiandien ko gero aukštesnės nei e, importo tarifų sąnaudos e, ir stengiamės e, visaip sumažinti nereikalingą dubliavimąsi, kad sumažėtų atitikties užtikrinimo sąnaudos. E, pabrėžiu žodį nereikalingas, nes yra nereikalingų dalykų, dubliavimas ir viską, ką darome šioje srityje, taip pat bus naudinga besivystamčiams šalims. Darome prielaidą, kad šis susitarimas bus naudingas ne tik ES ir JAV, bet ir trečiosioms šalims, įskaitant besivystančias šalis. Mūsų nepriklausomi tyrimai tą patvirtina. Dėl e, jūsų e, klausimų dėl subfederacinių ligmens. E, tai sudėtinga dėrybų dalis ir ypač opus klausimų kyla viešųjų pirkimų srityje dėl Amerikos taikomų apribojimų e, valstijų e, mastu arba netgi e, žemesnių lygmenių ir manau, kad turėsime dar daug dirbti šioje srityje. Taip pat panašių problemų kyla dėl profesinių kvalifikacijų reguliavimo JAV, kuris vyksta žemiau nei federalinių lygmenių. Reikia supaprastinti profesinių kvalifikacijų pripažinimą abipusių principų ir žinoma, tai bus labai naudinga visiems. Tas pats pasakytina apie priežiūrą draudimo sektoriuje, kuris taip pat šių lygmenių reglamentuojamas e, JAV Europos e, prioritetai e, finansų sektorėje, taip pat reguliavimo prioritetai yra labai svarbus ir jie taip pat reglamentuojami subfederaliniu lygmeniu JAV. Jūsų klausimas dėl vykdymo užtikrinimo, dėl darbo, aplinkos skyriaus, galiu atsakyti štai ką. Jeigu pažvelgtume į praeitį, priekybos susitarimai su JAV paprastai e, įtraukia e, tam tikrus įsipareigojimus, numatant ir finansinės sankcijas šiuose srityse. Norime, kad mūsų įsipareigojimai būtų visiškai tinkami gyvendinti, įmanomi gyvendinti, turint omenyje ginčių sprendimo mechanizmą ir taip pat e, ketinama taikyti finansinės arba priekybos sankcijas. Dabar dėrybose laikomasi požiūrio, kad norime pirmiausia su amerikiečiai susitarti dėl to, e, kokiu esminiu įsipareigojimu norime darbo ir aplinkos srityse nes šiame etape mums atrodo, kad mes turime užimti vadovaujančiąją poziciją. Ir dabar 21-ame amžiuje visų pirma reikia orientuotis į e, vertybės, jų nepamiršti. Dėl minėtos platformos, manau, kad kartu su Amerikos partneriais galėsime nuspręsti, kuris modelis e, efektyviausias, e, norint užtikrinti visišką atitikti dėl klausimo, dėl to, kas bus po TTIP ratifikavimo. Žinoma, atsakymas būtų toks ir, manau, taip pat atsakytų ir amerikiečiai, kad šie rūmai turėtų ir toliau aktyviai dalyvauti šiuose procesuose, nustatant e, transatlantinio darbo tikslus Aišku, kad nenumatome per TTIP sukurti kokį nors sprendimų prieimimo mechanizmą, e, kuriuo apeitume įprastą sprendimų prieimimų mechanizmą, kuriame dalyvauja taryba ir Europos parlamentas. Ir toliau bus taikomos įprastos procedūros, e, kad ir koks paužiūris būtų sutartas su amerikiečiais e, TTIP susitarime. E, tikiuosi, kad įskaidžiau jūsų abejonės šią temą. Mums tai būtų labai svarbu, norime tai pabrėžti. Dėl ponios Maklarkiams klausimo, dėl ambicijų. Taip, norime išlaikyti ambicijų lygį. E, neslėpsiu, kad dabar turbūt vyksta sunkiausias dėrybų etapas - patekimas į rinką. Ir e, stengiamės rasti sprendimus dėl viešųjų pirkimų, paslaugų, žemės uh, ūkio, uh, geografinių nuorodų ir uh, būtent dabar sprendžiame, kaip atrodys galutinis susitarimas. Reikia atsižvelgti ir į tai, kad jau minėjome, jog paskutiniai 3 procentai tarifinių linijų, tai yra kemliausia dalis Dėl jų bus sprendžiama dėrybų pabaigoje, kol kas dar nėra nagrinėjami šie klausimai. Jau klausėt, ar kalbėjome apie e, kiekius e, ir kitus panašius klausimus. Pasakysiu, kad ne, nebent aš nežinau apie tai nieko. E, Visą tai planuojama paskutinėme dėrybų etape nagrinėti viešųjų pirkimų ir geografinių nuorodų srityje per pastaruosius du mėnesius sunkiai sekėsi dėrėtis ir vis dar matome, kad reikės įveikti nemažai kliūčių, kol e, galėsime pradėti jau tą galutinį dėrybo etapą. Ir amerikiečiai mano, kad galbūt vasarą kažkada pra, galima jau bus e, pradėti tą etapą, jeigu pavyks visą kitą įspręsti dėrybose. Ponios Harkins klausimas dėl viešųjų pirkimų, kokia yra dabartinė padėtis. Dabar siekiame susitarti dėl to, kaip toliau dėrėtis šiame vidutinėme etape prieš perinant prie galutinio etapo ir apie tai kalbėsime ir penktadienį. Dėl bendradarbiavimo tikrai e, nenorime palikti šių rūmų nuošalėje siekiant e, užsiprieštų tikslų. Pone Šulc, e, dėl darbo vietų klausimas ir tokio sustarimo kaip TTIP, žinoma, darbo vietoms tokie sustarimai visada daro poveikį, kai kuriuose sektoriuose jų sumažėja, kai kur padaugėja. Uh, bet e, svarbu, kad e, galutinis rezultatas būtų mums naudingas. Tikimės, e, kad maždaug per šešias savaitės bus paskelbta ataskaita apie poveikio vertinimą. Ją rengia Niderlandų konsultacinė įmonė. Ji rengia šią nepriklausomą ataskaitą ir ji bus be kita ko pateikta ir šiems rūmams. Laukime jos maždaug po keturių ar šešių savaičių dėl viešųjų paslaugų. Nenorėčiau, kad kas nors manytų, kad nieko nedarome šioje srityje, susitaikome su padėtimi. Tikrai daug darbo įdėjome į šios klausimus per pastaruosius mėnesius ir labai e, daug e, ir aršiai daromasi šiuo klausimu su atitinkama tarnyba JAV E, norime užtikrinti tris vadinamasias ugnesienės susijusias su viešosiamis paslaugomis, esame pateikę ir atitinkamą pasiūlymą JAV. Plačiai pritariama e, veiksmams susijusiems su e, vyriausybės žinybų veikla, taip pat yra antrasis priedas, kuriame plačiai kalbama apie viešasias paslaugas. Bet žinoma, galiu Jums pasiūlyti su mumis, su mūsų ekspertais ir toliau tęsti šį dialogą, nes matau, kad vis dar Jūsų neįtikinau ir mes, žinoma, norėtume užtikrinti, kad Jūs neturėtumėt jokių abejonių dėl e, teisinių dalykų susijusių su viešosiomis paslaugomis. Žinoma, TTIP susitarimas bus, ko gero, 2000 teisinio teksto lapų. Ir um, ten bus įsamei uh, nurodyta, kaip turėtų būti apsaugomi šie e, sektoriai, ypač um, viešųjų paslaugų sektorius. Ir mes ir e, JAV gana aiškiai pabrėžėme, kad e, nenorime, kad dėl TTIP susitarimo būtų kaip nors ribojama vyriausybių politinė erdvė, kurioje e, jos gali teikti tas savo viešasias paslaugas. Taip pat e, prisimenu klausimą dėl privatumo ir TDO konvencijos bei investicinio e, teismo sistemos. Manau, kad nesutarėme dėl investicinio teismo sistemos, ta prasme, kad apskritai tai teisminė procedūra e, susijusi su tam tikra kontrolė, ji turi būti skaidri, e, veiksminga, ji turi būti suderinama, e, jai turi būti plačiai pritariama, panašiai kaip yra užtikrinta Hagos teismų ir kitų panašių teismų atveju. Dabar jau daugiau nei 20 metų sėkmingos patirties turime Ir e, kalbant apie ginčių sprendimą, mūsų e, pasisekimo rodikliai yra geresni nei JAV. Atsiprašau, sako pirmininkas, dabar teks pereiti prie anglų kalbos, nes vertėjai baigia darbą. Thank you. I'll go as fast as I can.